atsiprašau, birželio mėnesį tapo Europos parlamento nariais. Liepos 12 dieną e, Teisės reikalų komitetas taip pat priemė tinkamus sprendimus. E, dvyliktą Liepos Teisės reikalų komitetas per savo posėdį pagal taisyklės E, išanalizavo laikinus įgaliojimus, kurie suteikti e, Prancūzijos ministrui pirmininkui pirmininko ponui Arno Danžan dėl e, strateginės gynybos ir saugumo